tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vystomo bendradarbiavimo metų programos įgyvenimo ir paveldo. Pono Šmitas, primkiančios valstybės vardu. <laughs> Monsieur le Président. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, oficialiai užbaigiant vystimosi metus, e, gruodžio mėnesį Luksemburgė, e, artėja ta diena, aš e, džiaugiuosi progą dabar pasidalyti su jumis mintimis apie puikų bendradarbiavimą tarp Europos institucijų, tai yra valstybių narių, pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus, visiems, kuriems rūpia vystimosi klausimai. Nuo pat pradžių taryba ir valstybės narės tiesiogiai taikė, e, tiesiogiai veikė šiais metais parengiamaisiais darbais e, patvirtinus Europos parlamento ir tarybos sprendimus, kurie leido pradėti vystimos metus remiantis komisijos pasiūlymu. Mes e, jau sausio mėnesį 15 metų mes buvome pasirengę tuos metus pragyventi po devizu orus gyvenimas visiems. Ir visi rezultatai pasiekti Europos Sąjungoje rodo, kad e, yra pasaulinio lygio veikėja, e, teikiant vystimosi pagalbą. Ir per inauguracinę sesiją Rygoje ar per, e, per, per diskusijas Briuselėje dalyvaujant Junktinių tautų e, generaliniam sekretoriui, Bankimūnui įvyko. Daug renginių buvo organizuota e, įvairiose šalise, inauguruojant vystimosi metus, dalyvaujant e, įvairiosioms institucijoms. Ir tai rodo, kad mes daug dėmesio skiriame vystamajam bendravimui. Tačiau svarbiausia yra aktai visose valstybėse narėse yra e, taip pat ir e, piliečių e, aktyvumas. Mes dirbame kartu su pilietinė visuomenė, su vietos veikėjas, su švietimo darbuotojais, kultūros, mokslinių tyrimų, visais partneriais, kurie vienai par kitaip dalyjasi tą atsakomybę ir solidarumą. Mes, žinoma, įtraukėme ir privatojus sektorių, nes jų vaidmuo yra labai svarbus, nes ir vis E, atsakomybė visiems. E, mes e, per žiniasklaidą teikėme, skleidėme informaciją apie mūsų tikslus ir taip pat įtraukėme daug jaunimo, tačiau, aišku, reiškia, reikia ir toliau remti jaunimą, šviesti jaunimą 15 metai buvo simboliniai metai, pirim, turtingi tarptautinių įvykių ir renginių, kurie tiesiogiai susiję su tvariu vystimusi. Milano tarptautinė paroda, tautų darbo atvarkė tvariam vystimusi buvo patvirtinta, įvyko Asisvaibojo konferencija finansavimui ir dabar šiuo metu vyksta klimato kaitos konferencija Paryžiuje. Tai yra svarbiausi įvykiai e, Tokie renginiai turėjo didelį rezonansą ir tai leido ES skleisti savo žinę gana įtikinamai. Nereikia čia net nekartoti, kokią svarbą turi vystimasis. Ir diskusijos vykusios pasaraisiais mėnesiais, ypač dėl migracijos, dėl pabėgėlių krizės, dar kartą pademonstravo, kad vystimasis yra būtinas. Jis yra raktinis žodis Tai yra antroji e, medalio, migracijos medalio pusė. Turiu progą, kadangi apie tai kalbėjome apie tvarų vystimąsi prieš keletą mėnesių, tai aš sakiau, kad kova prieš skurdą, e, prieš nevilti, kurie jaunimą stumia iš jų savų, turi išlikti mūsų prioritetas. Šie metai mus leido informuoti visuomenę apie tą naudą, kurią duoda vystamasis bendradarbiavimas ir pačiams piliečiams ES jis naudingas. Nepaisant sunkių e, laikų, kuriuos išgyvename, Europos piliečiai sako, kad jie teigiamai yra nusiteikę vystamojo bendradarbiavimo e, prasme. Ir mes turime daryti viską, kad e, ši viltis ir toliau išliktų ir kad tai virstų solidarumu ir konkrečiais veiksmais. Noriu padėkoti e, pirmiausia Europos parlamentui ir pirmiausia poniai Makavan ir jos kolegoms iš vystimosi komiteto už jų indėlį, kuris e, leido sėkmingai e, gyvendinti šios metus. Ir lauksime jūsų, ponia Luksemburgija, baigiančios metus. Taip pat noriu pasveikinti tą bendradavimo dvasę tarp institucijų, kuri leido E, įgyvendinti bendrą deklaraciją, kurią pareiškė parlamentas, taryba ir e, dėl e, vystomasi paveldo. Ši deklaracija simboliškai bus pasirašyta gruodžio 9 dieną, siekiant pratesti šių metų dvasę ir paskatinti Europos institucijas ir valstybės narės ir toliau tęsti savo pastangas informuojant Europos piliečius apie šios dalykus. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Komisijos narys Mimica. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbimiai parlamento nariai. Artėjame prie Europos vystamojo bendradarbiavimo metų pabaigos. Tai partnerystės, inovacijų, tinklų mesgymo ir pasidalymo patirtimi metai. Trys ES institucijos draugė su vyriausybėmis, parlamentais, piliečių visuomenė, privačių sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis per šios metus kleidė žinę, kad bendradarbiavimas yra svarbus visiems. Šūkis e, mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis aiškiai rodo, kad mums rūpi ne vien tik tai žmonės besvystančiose šalose, šalyse. Mums taip pat svarbu, kaip mūsų žmonės reaguoja į juos. Europos Sąjunga suvaidino svarbų vaidmenį, inicijuodama ir paremdama Europos vystimosi metus. Aš matau, kad uh, Europos vystimosi metų plakatai puikuojasi ir šalia šios salės. Aš noriu padėkoti ponui Šulcui, Makavan ir visiems kitiems, kurie stipriai parėmė šiuos metus. 2015 vystamajam bedarbiavimui buvo labai svarbus metai. Atsižvelgiant į e, Adisabebos darbo tvarkę ir 2030 metų vystimusi darbo tvarkę. Tuo pat metu matėme, kad migrantų ir pabėgėlių srautai, kurie padidėjo visame pasaulyje, verčia mus spręsti pagrindinės nestabilumo ir nelegalios migracijos problemas. Kitaip sakant, reikia kurti gero gyvenimo perspektyvą visiems, kad jie nebūtų priversti bėgti iš savo šalių. Aš manau, kad šių metų sėkmę nulėmė partnerystė tarp daugelio pasaulio suinteresuotųjų subjektų. Aš tikiuosi, kad Komisija, parlamentas ir taryba pripažins metų sėkmę priimdami bendrą Luksemburgo deklaraciją. Mes ir toliau e, diskutuosime ir skatinsime vystamą į bendradarbiavimą ir po šių metų gruodžio 31-osios. E, šių metų paveldas turi sukurti tikrą platformą tolimesniam europiniam dialogui šioje srityje, kuris egzistuotų ir ateityje. Dėkoju. Dabar politinių frakcijų vardu visų pirma dvi minutės ponui Štier EPP frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Šių metų pradžioj tikėjomės, kad 2015 metai bus kitokie. Kai kas sakytų, kad šie metai buvo masinės migracijos į Europą metais labiau negu kad Europos vystimosi metais. Migracijos tema dominavo mūsų diskusijose. Tačiau tie metai taip pat aiškiai pademonstravo kiek e, svarbios yra tokios problemos kaip migracija, skurdas. Tai aiškiai taip pat demonstruoja, kad e, reikia spręsti esminės tų reiškinių priežastis. Mes panaudojame Europos vystimosi metus tam, kad pasirinktume 16 tikslą, kuris siekia sustiprinti teismų sistemos darbą. Dabar labai svarbu įgyvendinti 2030 metų darbo atverkę, ypatingai įgyvendinant tūkstantmečio e, tikslų 16 tikslą. Turime taip pat pripažinti, kad e, vystamoje bendarbiavimo negali būti be taikos ir atvirkščiai. Yra labai aiški sąsaja iš vienos pusės tarp vystimosi ir iš kitos pusės saugumo. Noriu e, padėkoti ir pasveikinti kolegas iš kitų politinių frakcijų, iš vystamo bendarbiavimo komiteto ir taip pat e, ponui Gerins, kuris daug prisidėjo prie Europos vystomo bedardarbiavimo metų sklaidos. Ar e, atsakytumėte į pono Canį klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Pusė minutės ponui Šanį. Dėkoju už galimybę, aš, aš neginčyčiau kolegos nuomonės, kad 2015-aisiais e, įvyko nemažai pokyčių. Jūs sakėte, kad be taikos nėra vystimosi, bet mes taip pat e, aiškiai pamatėme, kad be vystimosi nėra ir taikos. Ir pagaliau e, Europa turi galimybę galimybę vykdyti savo užsienio politiką, kurios pagrindinis tikslas būtų vystimasis. 30 sekundžių atsakyti. Mielas kolega, kaip aš e, ką tik e, sakiau, negali būti taikos be vystimosi ir atvirkščiai, būtent taip aš sakiau, tie du dalykai eina ranka rankom. Aš manau, kad yra sąsaja tarp vystimosi ir saugumo ir e, visada tai akcentuojame savo komitete. Dabar turime 2030 metų darbo tvarkę ir turime labai aiškiai apsispręsti, kurias priemonės turime peržiūrėti savo vystamojo bendradarbiavimo strategijoje. Turime šalinti kliūtis, kad galėtume veikti veiksmingiau. Kyrie Makavan, vieną lepto. Žodis poniai Makavan. Turiu tik vieną minutę. Šiandien pasisakymui, tad e, dvi trumpos mintys. Visų pirma, apie veiksmus. Pradėjome e, metus sakydami, kad norime darbų, o ne veiksmų. E, iš tikrųjų, sutarėme Adisabeboje, paskui Paryžiuje. Tikimės ir, kad šalių konferencijoje šią savaitę Paryžiuje taip pat sutarsime. Turime taip, ir, taip pat ir naują darbų planą, bet dabar įsipareigojimai turi būti įgyvendinti vietose ir tai susiję su kitu žodžiu, su paveldu, apie kurį kalbėjo komisijos narys. Turime pažadus ištesėti. Dabar, ko gero, jau reikia galvoti apie tai, ką mes veiksime per ateinančius 15 metų vystamojo bendradarbiavimo politikos srityje. Aš noriu padėkoti pirmininkavusi buvusiam Luksemburgui ir Latvijai. Noriu padėkoti ir kolegoms, kurie per visus šiuos metus e, šią mintį aktyviai skleidė. Lepto, kirios Šulik. Dėkoju. Dabar EKR frakcijos vardu ponas Sulik vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, ES vystomasis bendradarbiavimas iš esmės yra mm, labai geras e, rezultatas. Du trečdaliai e, lėšų turėtų du trečdalius e, lėšų būtų galima ir labiau dar susiekti, susijęti su rinkodaros sfera. Ar ar tiesiog lyginti tas pajamas su, pavyzdžiui, tokia įmonė kaip Coca-Cola ir jos apyvartomis. Nelabai realu mums, kaip, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Portugalija ar Prancūzija, kurios turi didžiulės biudžeto skolas, išleisti 1,7 procento BVP vystamajame ES bendradarbiavimui. Taigi gal jau nebesvajokime apie mūsų vaidmenį čia kaip lyderės ir tiesiog labiau uh, E, grįžkime į realybę. Pone Hautala iškėlė mėlyną kortelę. Ar sutiktumėte su klausimu? Ačiū pirmininkė, aš tiesiog kolegos norėjau paklausti, ar jis žino, jog e, buvo taip pat ir Suomijos vyriausybėje e, besidžiaugiančių 42 procentų e, sumažinimu e, lėšų skiriamų vystamajam bendradarbiavimui. Taigi ar žinote apskritai, kad yra Suomijoje ir tokių jūsų bičiulių? Be abejo, sutinku su tuo, Suomija, reikia suprasti, irgi patiria recesiją, sprendžia kai kurias problemas, turi vykdyti reformas ir nenori gilinti toliau biudžeto deficito. Taigi, arba mes pradėsime tinkamiau valdyti E, savo fondus ir ekonomikas ir galėsime tapti pasaulio gelbėtojais, bet jeigu toliau tik tai didinsime valstybės skolą, tai tikrai nebusim didvyriai. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu, panas Gerantas, dvi minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Galime sakyti, kad dėl tos informavimo kampanijos, didelio masto kampanijos, vystimosi metai buvo ir reikia pasveikinti bendradavimą tarp įvairių veikėjų, tai yra politikų, e, NVO, e, teritorijų atstovų ir privataus sektoriaus. Didžiuliai iššūkiai pasireiškia 15 metais, e, parodė, kad būtina prisidėti prie vystimosi, kad spręstume mūsų problemas. Reikia paminėti vien tik tai pabėgėlių krizę. Paskutinės savaitės parodė, kad būtina pagarbą rūmui E, padaryti kampanijos centru. Aišku, e, komisija ir valstybės narės e, laikės šio principo. Ir tuos vysimosi metus reikia paversti kovos su abejingumu. Niekas negali pasitraukti pagrindų užsipulti orumą. Europos vystimosi matai mums primeta, primena, kad neligybės, blogos valdysenos, e, grėsmių taikai e, problemos e, yra mūsų senesnių veiksmų rezultatas, tai yra mūsų veikimo ir neveikimo rezultatas. Ką dabar darome ir nedarome šiandien, pavyzdžiui, būtinai padarys įtoką ir situacijai pasaulyje po 20 metų. Turime būti ryštingi, turime veikti be kompromisų, kad mūsų pažadai būtų vykdomi. Šie pažadai turi virsti principais ir mums reikia priemonių, kad galėtume juos gyvendinti. Nėra jokio klausimo apie tai, kad ši didelė kampanija vykus 15 metus baigtųsi. Mūsų lozungas, mūsų pasaulius, mūsų orumas, mūsų ateitis turi išlikti e, ir toliau e, Taigi turime veikti be, jokių, be jokio konformizmo ir turime tuos principus ir lozungus į toliau įgyvendinti. Parlamento tarybos ir komisijos deklaracija e, eina šiuo keliu ir e, reikia prie jų prisijungti. Ačiū. Toliau e, kairiųjų vardu, pane Sančias Kaldentė. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, aš nesakysiu, ar visą tai pozityvu ar neigiama. Kol kas per anksti pasakyti. 15 metai yra labai reikšmingi metai. Nuo Liepos mėnesių turime vystimosi pagrindus naujus, nuo, nuo rugsėjo turime tvaraus vystimosi darbo atvarkę jungtinių tautų rėmose ir tikimasi, kad Paryžėje bus pagrindas naujas veiksmų planas klimatui. Negalime tapšnoti savęs per pečius, nes dar turime daug darbo. Ir nuo mūsų priklausys, ar 15 metai bus tik tai tušči žodžiai popierioje, ar iš tikrųjų imsimės konkrečių veiksmų, to mes ir norime. 30 metų darbo tvarkė yra universalis, mūsų atsakomybė yra bendra, kad e, ta programa virstų realybę. Mes turime užtikrinti, kad vystimosi bendradarbiavimo politikos sanglauda būtų užtikrinta, tik tada met pasieksime savo tikslų. Neturime atimti vieną ranką, ką duodame kitą, kaip būna per prekybos politiką daroma. Negalime silpninti pietinių valstybių ir po to siūlyti vystamąją pagalbą. Tik pasiekę visų tikslų, kuriuos esame iškėlę šiemet, galėsime pasakyti, kad vystimosi metai buvo pokyčių metai. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu. Vieną minutę, ponia Hoibuch. Dėkoju, ponia pirmininkė. Numatyti šią temą e, darbo tvarkės viršuje labai gerai. E, Vokietijoje taip pat dalyvavau pati daugelie sustikimų dėl įvairiausių klausimų, kur buvo diskutuojama apie tai, kas padaryta, kas dar ne ir labai džiugu, kad galime nurodyti į sėkmingus rezultatus. Tačiau taip pat reikia ir konkrečių veiksmų, išsaugančių žmogaus orumą ir taip pat užtikrinančių mūsų vaikų ateitį. Čia ypač reikėtų kreiptis į valstybės nares, bet taip pat ir į kiekvieną mm, pilietį asmeniškai. Juk turime išsaugoti atvykstančių pas mus žmonių orumą. Turime sutikti juos svetingai ir visi kartu spręsti susitarančias problemas. O tūkstantmečio vystimosi tikslai numato ir tai, jog mes turime pirmiausia pradėti nuo savęs, turime spręsti atliekų tvarkymo, prep, kitus iššūkius spręsti ir galvoti apie ateitį, tai yra ir apie kitus, bei stengtis galvoti visiems iš vien bei vykdyti nuoseklę politiką. Ačiū. Viena minutė ponai Korau iš FDD frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vystomojo bendradarbiavimo metų nevertinčiau taip pat teigiamai kaip mano prelegentai. Be abejo, išleidome nemažai išteklių reklamai to, ką darome. Tačiau vis dėlto pabėgėlių krizė, migrantų srautai į Europos link yra milžiniškos problemos ir jos taip pat susijusios ir su vystomojo bendradarbiavimu. Pastraisiais metais mums vis dėlto nepavyko aiškiai įrodyti, kad vystomasis bendradarbiavimas yra toks jau reikšmingas, rezultatų konkrečių nėra. Ir tikėkime, kad šie metai, vystamo bendradarbiavimo metai, lems teigiamus rezultatus ateityje, tačiau kol kas jų nėra, tiesiog viltys dedamos į ateitį. Ir paprastai mūsų institucijoje kairė nežino, ką daro dešinė. Ir kaip tik buvo atsi... užsiminta apie prieštarą tarp įvairių politikos krypčių. Tačiau toliau ponas Stuger iš ENF frakcijos. Pusantros minutė. Eh, niet alleen het afgelopen jaar van ontwikkeling, maar haar hele bestaan. Dėkoju, ponė pirmininkė vystamo bendradarbiavimo metai baigėsi, bet jau metų metus ES vystamajam bendradarbiavimui skiria daug lėšų, tačiau neaišku, kaip tie pinigai panaudojami, pavyzdžiui, jeigu nuplaukia į Sierra Leone, į diktatorių rankas. Pavyzdžiui, ponas Mugabe neseniai organizavo pokelį nudob, buvo nudobti du drambliai, ponas Ali Bongo iš Kongo taip pat leidžia savo, pavyzdžiui, 100 milijonų eurų vertės butą Paryžiuje nusipirkti. Ir čia nebelieka sąsai tarp piliečių ir valstybės. Valstybei reikalingi mokesčiai, piliečiai mokantis mokesčius ir tik taip sukuriama pusiausvyrą tarp teisėtos valstybės valdžios ir, ir teisėtų reikalavimų mokėti mokesčius. Tačiau, kai viso to nėra, nebereikia ir atsiskaityti savo piliečiams tarsi. Todėl randasi korumpuotos vyriausybės valdžios ir manyčiau, kad šie metai yra nevystoma bendradarbiavimo, bet tiesiog stagnacijos Ačiū dabar ponas Preda. Ačiū, ponia pirmininkė. Reglamentul care instituia Čia Bruselėje mes nuorat bals, balsavome už vystimosi metus ir šiemet mes kalbame apie e, tų taisyklių įgyvendinimą ir šių vystimosi metų pratesimą. Vienerius metus turėjome progą informuoti Europos piliečius apie 12 prioritetinių temų ir turėjome progą aiškinti, kokiu būdu vystimosi fondas gali pakeisti e, skurdžiausių pas, pasaulio valstybių gyvenimą kaip Rumunijai, taip ir kitoms e, naujoms valstybėms ES ši tradicija nėra e, sena. Ir šie metai buvo puikiai proga parodi, nu, užmėgsti parodi, ryšį užmėgsti ryšį tarp piliečių ir tų vystimosi tikslų. Politika vystimuisi E, buvo vienas iš prioritetų šiais metais. Mums reikia vieningo požiūrio į besivystančią šalis. Reikia taip pat apie tai pasakoti ir piliečiams. Vystimosi metai yra investicija į mūsų ateitį. Tai nėra vien tik tai komunikacijos e, pratybos. Siekiant 300 metų tikslų mums reikia suvienyti įvairius veikėjus. Be Europos piliečių paramos, kurie turi taip pat e, vystimosi veikėjai, mes nepasieksime progreso. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Toliau viena, ponas Gerero Salom, viena minutė. Más de coherencia, bastante diálogo. Dėkui. Artėja metų pabaiga ir matome, kad tarp institucijų ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atsiranda vis daugiau nuoseklumo. Europos parlamentas taip pat e, e, turi nuoseklesnį požiūrį į tarptautinius įvykius. E, Šiais metais e, stebėjome nemažai krizių ir e, gruodžio mėnesį, ko gero, mums reaguoti tenka labiau negu kad e, sausio mėnesį. Esame buvę dosnus šiais metais, bet turime neužmiršti ir kitų iššūkių. Ir pirmasis jų būtų įsipareigojimas, kad 0,7 procentai mūsų turimo turto būtų skiriama padėti tiems, kuriems labiausiai reikia. Būtent tokiai ateičiai mes turime skirti šiuos metus. Dėkoju. Dabar ponas Ujazdovski. Pone pirmininkė, aš labai remiu vystamoje, vystamoje pagalbą. Tai yra Europos pareiga ir prievalė pasaulyje. Apie tai kalbėjo ir popiežis Jonas Paulius II. Tačiau e, mes ne, neturėtume užsimti vien tik tai marketingo kampanijomis per e, vystomai bendradarbiavimo metus. Turime sustelti į tikrus rezultatus, ar savo pastangas tikrai deriname su tų valstybių, kuriams paramos reikia poreikiais. Ar mes gerai bendradarbiavime su, pavyzdžiui, JAV ir Kinija ir kitais didžiaisiais veikėjais. Savai mes suprantama, turime reaguoti ir e, dabartinius iššūkius, tokius kaip migracija, pabėgėlių srautai, e, Esu įsitikinęs, kad e, vystamojo bendradarbiavimo politika turėtų būti atitinkamai koreguojama, kad galima būtų sureaguoti į šiuos iššūkius. Pane Anderson, ES yra didžiausia pasaulio donorė, bet kiek lėšų iš tikrųjų nueina vystimuisi, o kiek kariniams tikslams ir karams per šios metus mes turėjome kovoti su skurdu ir badu, tačiau vidurio rytuose ir Afrikoje tiesiogiai ir netiesiogiai buvo išleidžiama karui. Tai reiškia daugiau mirčių, daugiau pabėgėlių. Popiežius Pranciškus pereitą savaitę pasakė, kad tai e, reikš vis daugiau vaikų našlaičių ir skurdo. Mums reikia pripažinimo, kad skurdas nėra natūralus dalykas, kad kiekvienas skurdas turi priežastį. Dėkoju. Dėkoju poniai Anderson, dabar ponia Hautala. Ačiū pirmininkė. Dabar e, Europos vystimosi metai artėja į pabaigą. Vyksta ambicingos dėrybos dėl klimato susitarimo. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būtina daugiau investuoti neturtingiausiose e, valstybėse narėse, kad jos sugebėtų geriau prisitaikyti prie klimato kaitos. Visų pirma, kalbu apie vadinamasias Sahelo šalis pietų Afrikoje. E, rinkos jėgos e, pasisako daugiau už e, klimato kaitos poveikio sušvelnimą, bet mums reikia daugiau investuoti į prisitaikymą. Dėkuoju, poniai Hautalai. Ar atsakytumėte į ponas Tuha klausimą pagal mėlynąją kortelę? Prašau, ponas Štubė. Ačiū pirmininkė. Noriu užduoti klausimą kolegiai. Neretai mėgstama viskas aplakti vieną pabėgėliai, klimatas, uh, E, žmonės atvyksta pas mus todėl, kad atšyla klimatas, taigi reikia daugiau ir vystamojo bendradarbiavimo, kadangi pabėgėliai dėl to išvyksta iš savo šalių. Man tai netrodo suprantami dalykai. Aš esu iš Niderlandų. Mes e, visa šalis esame žemiau jūros lygio. Tai žymiai didesnė grėsmė mums gal tada ir galime tikėtis e, sulaukti milijardų atgal iš tų, kurios investavome jau kitur, ar turėjome kitur pervesti. Pone Autala, atsakykite, aš tikiu, kad Niderlandai pagal savo išgalės tikrai gali pagelbėti pačioms vargingiausiams pasaulio šalims. Ir kom iš mūsų tikimasi, sprendžiant klimato kaitos iššūkius, tai yra tiesiog suteikti e, besivystančioms šalims reikiamas technologijas, žinias, kad jos galėtų ir pačios spręsti savo problemas, energetikos veiksmingas panaudojimas. E, tai yra žinios, kurias Niderlandai puikiai pritaiko ir gali perduoti ir kitoms šalim savo patirtį. Ačiū kolegijai Autalai, toliau. Galvau dar vieną mėlyną kortelę iškeltą, o jūs jau stovit. Tiesiog neradau mygtuko, kur, kuriuo galėčiau nusiųsti jums ženklą, kad sustotumėte kalbėti. Tiesiog po, po pusė, minutės tikrai turėsiu jūs stabdyti. Daugiau nei pusę minutės viršyti laiko neleidžia. Mikrofonai įjungite. Šiemet, šie metai buvo Europos metai skirti vystymuisi. Esu įsitikinęs, kad tie žmonės, kurie stebi šį posėdį per YouTube ir trys žmonės e, balkone, puikiai tai suvokia. Na, būkime realistai. Kaip ir spėjau pernai, e, šis tapšnojimas savo per pečius, e, ši kampanija buvo visiškai visuomenės ignoruojama. 17 milijonų eurų išvaistyti šiai kampanijai galėjo ir turėjo būti panaudoti gelbėti žmonių gyvybės, ne reklamuoti, kaip mes užjaučiame kitus ir kokie mes puikus, panaudodami mokesčių mokėtojų pinigus. Europos vystimosi metai neturės jokio palikimo. Ačiū, kolegai Gil. Toliau vieną minutę, panu Lyts. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šie metai, mano manimu, buvo gana sėkmingi, kadangi parodė, svarbi, koks svarbus vystomasis bendradarbiavimas. Tai parodo ir temos, kurios buvo intensyviai aptarinėjamos per visus tos 12 mėnesių. Yra ir atitinkami tyrimai mokslo tarybos Vokietijoje pateikti, tačiau šiais metais susidūrėme ir su problemomis. Adis Abeboje per konferenciją nepavyko pasiekti, kad turtingiausios pasaulio valstybės ir ES valstybės narės skirtų 0,7 procento e, savo BVP vystamajam bendra, bendradarbiavimui. Tuo pat metu ir čia prieštaraučiau savo kolegoms vis dėlto paaiškėjo, jog, pavyzdžiui, tekstilės alijansas vadinamasis gali judėti pirmin ir kaip tik iniciatyvą, impulsą tam davė starimas taryboje. 2030 metams esame numatę ambicingus tikslus, taigi tikiuosi, kad e, nuoseklumo e, nepasigėsime šioje politikoje ir toliau ir dėkoju tarybai ir komisijai už bendradarbiavimą bei pasiektus rezultatus. Ačiū kolegai Lyts, toliau viena minutė skiriama kolegai Silva Pereira. Senhor Presidente, caros colegas, Senhor Comissário. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Šį Europos vystimosi metai nepakeitė pasaulio, tai tiesa. Nemanau, kad kas nors to ir tikėjosi iš pat pradžių, tačiau jie padėjo informuoti visuomenę, skleisti žinojimą, tai e, kėlė diskusijas, tai pastumėjo projektus, partnerystės ir sprendimus tinkama linkme, įskaitant ir e, labai svarbės tarptautinės konferencijas, kurios vyko Adis Abeboje, New York'e. Tačiau niekas, ką mes padarėme, negarantuoja sėkmės ateityje. Ir būtent mūsų įsipareigojimų įgyvendinimas reikš tik tai sėkmę. Atrodo, kad vystimasis e, nustumėmės žemyn politinėje darbo tvarkėje. Turime dėl to daug priežasčių nuogastauti, turime būti budrus Ir, e, to, ir šiandien turime reikalauti būtent iš komisijos budrumo. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponui Silva Pereira. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Iš tikrųjų, šiek tiek daugiau norinčių pasisakyti, negu ketinau kviesti pasisakyti, todėl prašau jūsų supratimo, jeigu stabdysiu. Pone Sogar, pirmiausia, Dėkoju, ponė pirmininkė. Per šios teminius metus, man atrodo, paaiškėjo visiems, kad e, ši tema yra svarbi, ypatingai turint galvoje ir migracijos kontekstą, ar klimato kaitos konferenciją dabar vykstančią Paryžėje. Ir ES piliečiai dabar, tik kiek mes daugiau domėsis e, to, kas vyksta vargingose valstybėse ir mūsų veiksmai siekiant pagerinti čia gyvenimo standartus. Bet be abejo, migracija toms šalims suduoda labai skaudų smūgį, kadangi masinė emigracija užkerta kelią pažangai ateityje. Todėl turime stabilizuoti situaciją konfliktiniuose regionuose. Mat, jauni žmonės gauna išsilavinimą savo šalyse, o paskui atvyksta čia ir um, lieka vakumas jų gimtojoje šalyje. Ačiū ponai Sogon. Toliau kolega Marijas. Ačiū ponė pirmininkė. 2015 buvo taip pat metai, per kuriuos ES turėjo pasiekti visą virtinę tikslų. Visų pirma, užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidinėjimui, diskriminacijai ir atskirčiai. Bet reikalas tas, kad ES savo valstybėse narėse neskatina vystimosi. Ir todėl ateityje Reikia didesnių pastangų, kuriant naujas darbo vietas, užtikrinant augimą. Bet e, lėšas, kurios tam skiriamos, toli gražu nėra pakankamos, ypač pietinėse valstybėse. E, ir e, neįmanoma pasiekti Europos vystimosi tikslų. Vienintelis būdas yra tokiose valstybėse, tokiose valstybėse kaip Graikija nubraukti skolas. Tik tai tada mes užtikrinsime vystimasi ir užimtumą visiems. Dėkui ponui Marijas. Dabar žodis ponui Majakovčič. Dėkui pirmininkė. Visi pasaulio įvykiai 2015 aiškiai rodo, kad Europos vystimusi metai yra, buvo pagrįstai parinkti. Europos pastangos padėti skurdžiausiams e, pasaulio valstybėms labai aiškiai pademonstravo, kad e, solidarumui alternatyvos nėra. Todėl aš e, visada rėmiau Europos vystumo bendradarbiavimo metų idėją. Taip pat e, remiu pastangas kovoti su migracija, kurios pagrindas būtų klimato kaita. Būtent į tai turime susitelkti per ateinančius metus. Tai didelis iššūkis Europos Sąjungai. Dėkoju ponui Jakovčič. Dabar žodis ponui Krisovas. Pirmininkė, šiandien kalbame apie ne, vystamojo bendradarbiavimo paramą. 2015 metais kalbame apie vadinamąjį trečiąjį pasaulį. E, labai svarbu susijęti augimą ir žmogaus teisų apsaugą. Tačiau ironiškai yra tai, kad prieš tris dienas Europos e, vadovų taryba politiškai ir ekonomiškai apdovanojo Turkijos Erdogano režimą, kuris visiškai ignoruoja žmogaus teisės. Prieš keletą savaičių Ankaroje buvo e, nužudyti taikus demonstrantai. E, bombarduojamos vietovės ir e, užmiršta visas pastangos kovojant su islamo valstybė o Europos e, Sąjunga praktiškai greuna ir ignoruoja savo pačios vertybės. Dabar žodis ponui Everidge. Dėkui, pirmininkė. Jungtinėje karalystėje vystamoji pagalba yra ne, kontroversiška problema. E, kai e, gynybai, švietimui, sveikatai e, lėšas nubraukiamas, visamoji pagalba išlieka nepaliesta. Ir e, viso to kontekste žmonės toli gražu nesidžiaugia mūsų valstybių piliečių mokesčių mokėtojų pinigai labai dažnai nukeliauja diktatoriams paremti. Greta to matome, kad dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų išleidžiama mums papasakoti, kaip tai yra gerai. Tai kelia pasipiktinimą. Kolegė Etheridge, zum Abschluss des Ačiū kolegai Etheridge. Toliau dar kolega Buonano, paskutinis kalbėtojas. Grazie, signor Presidente. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir dabar parlamentaras, tačiau buvau meras mažame Italijos miestelėje ir jeigu pažvelgsime Europos Sąjungos biudžetą, kaip išleidžiami pinigai, tai man kiekvieną kartą tai pamačius atsiranda skrandžio opa. Man tiesiog pikta matant, kaip iššvaistomi pinigai, kaip tiek galima padaryti Europoje, vietose. Manau, kad mums reikia lėšų padėti žmonėms, padėti bendrovėms, tiems, kuriuoms reikia paramos. Taip švaistyti pinigus yra įžeidimas galima tai vadinti tiesiog galbūt ekonominišku, ekonominiu korektiškumu. Duodame pinigų Turkijai 10 milijardų eurų, pažvelgsime, kaip Turkija veikia, tai tai yra tiesiog spjūvis į veidą visiems čia. Mes pažinstame savo žmonės, europiečius, Europą, žmonės, kurie moka mokesčius. Ačiū, ponia Bonano baigiame spontaniškus pasisakymus ir diskusijos pabaigai. Pirmiausia, išklausysime komisiją, ponas Mimica. Ačiū, pana pirmininkė. Metų pradžioje žinojame, kad 15 metai bus labai svarbus metai, nubrėžiant vystamą bendradarbiavimo tarptautinių lygmenių ateitį. Naujų tvariaus vystimosi tikslų nustatymas mums suteikia naują kontekstą darbui per ateinančius 15 metų. Pasaulis tampa vis sudėtingesnis, viskas keičiasi greitai, kyla naujos krizės ir iššūkiai. Iššūkiai kilę šiemet mums primena, kaip svarbu, kad vystimasis dirbtų migracijos naudai ir migracija vystimos naudai. Mūsų komunikatas komunikacija vystimosi srityje turi būti kokybiška, įtraukti vis, viešai visuomenę, plačią visuomenę, ypač jaunimą. Turime pasiremti jau nudirbtų darbų per šios metus ir turime užtikrinti, kad pažeidžiamų balsas būtų toliau girdimas. Ačiū. Ačiū komisarą Mimica. Toliau tarybos vardu ministras Šmit. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dar kartą noriu padėkoti parlamentui už jo įnašą į e, vystimosi metų sėkmę. Tai e, buvo svarbu pasiekti, tačiau mūsų pastangos e, sunaikinti skurdą turi būti tęsiamos ir turi būti intensyvinamos. Ir žinoma, jos, tos priemonės turi konkrečiai pavirsti konkrečiamis priemonėmis, įtraukiant e, visus partnerius ir šis mūsų atsidavimas turi išlikti. Daugiau kaip 3 milijardai gyvena skurde, šimtai milijonų žmonių išbrido iš skurdo, todėl galima e, konstatuoti, kad Neligybė egzistuoja daugelėje pasaulio šalių. E, išgyvenimas mūsų planetoje nemažai žmonių kelia, kelia iššūkių, ypač dėl, taip pat ir dėl klimato kaitos. Dabar Paryžiuje kalbama apie tai, kaip įveikti šį klimato iššūkį. E, ir tai yra susiję ir su tvariu vystimasi kai buvo sakoma, nebus e, vystimos, nebus saugumo pasaulyje, jeigu neligybė e, išliks tokia didelė. Todėl reikia e, daugiau dirbti vystimos labui, ne, neužbaigiant to darbo šių metų pabaigoje. Reikia informuoti, aiškinti ir įtikinėti, kad šis darbas būtų aktyviai tęsiamas. Ačiū. Ačiū ministrai Šmitui. Diskusija